Liebe Kolleginnen und Kollegen, Gerbėmiai kolegos, ponios ir ponai, norėčiau jūsų paprašyti susėsti į savo vietas ir galbūt pirmiausia pasižiūrėsime trumpą video įrašą. Prašau susėsti. Gerbėmėjai kolegos, gerbiamosios ponios ir ponai. Man yra didžiulė garbė įteikti Sakarovo premiją, e, Sakarovo premijos šiuometiniam laureatui, kurio šiuo metu dėja su mumis nėra. E, jis jisai, kadangi jisai laisvai reiškė savo nuomonę ir e, propagavo minties laisvę ir jam buvo skirta dešimties metų e, kalėjimo bausmė. Ir mus pasiekė dramatiška žinia, kad jis netgi buvo perkeltas kalėti vienutėje. Todėl šiandieną jis negali priimti Sakarovo premijos asmen. Todėl man didelė garbė ir džiaugsmas čia pasveikinti E, jo drąsią žmoną, ponę Haitar, atvykus čia į Europos parlamentą. tarp daugybės svečių, kurie mums suteikia garbę šiandieną e, stebėti šią Sakarovo premijos įteikimo ceremoniją ir diplomatų tarnybų, diplomatų korpuso atstovai. Aš norėčiau nuoširdžiai jos pasveikinti pas mus atvykus ir aš pažadėjau poniai Haidar, e, kad e, kreipsiuosi į Olgą Šoriną, Boriso Nemcovo fondo atstovė Marina Alejandra, e, kuri yra Venezuelos politinio alijanso e, atstovė. Nuoširdžiai norėčiau būtent ponios Haidar vardu pasveikinti jas čia atvykus. Dėkoju, ponios ir ponai kad jūs atvykote pas mus šiandieną, o jūs, ponia Haidar, e, mums suteikėte garbę dar kartą prisiminti jūsų vyro e, kovą. Ponia Haidar, norėčiau jums asmeniškai, jūsų šeimai, jūsų vaikams, visiems jūsų draugams dar kartą pasakyti, kokį, kokį ryštą jūs pademonstravote e, kovodami už žodžio ir minties laisvę. Ir e, aš norėčiau išreikšti jums visokiojo papagarbą, e, turint omenyje, kad jūs su savo mažamečiais vaikais turėjote bėgti e, į Kanadą, kadangi jums buvo grasinama mirtimi. Jūs kovojote už jūsų vyro laisvę ir jūs suteikėte jam balsą, kuomet jisai neturi galimybės panaudoti savojo. Dėl to visų mūsų vardu aš čia šiuo metu e, reik, dar kartą reikalauju e, karaliaus Salmano e, pasigailėti pono Raifo Badavi ir nedelsant jį išlaisvinti, jį paleisti iš kalėjimo ir leisti jam sugrįžti prie savo šeim, į savo šeimą. Nepaisant didžiulės rizikos, ponas Raif Badavė ryštingai ir drąsiai kaip tinklaraštininkas, e, toliau stengiasi propaguoti minties laisvę. Jisai tiesiog norėjo e, naudotis tą žodžio laisvę ir rado tam tikrų spragų šalyje, kurioje dėl laisvos žiniasklaidos nebuvimo egzistuoja vakuumas, minties laisvės vakuumas. Ir Ponas Badavi e, norėjo pasinaudoti la, teisę laisvai reikšti savo nuomonę. Kaip jisai pasakė, E, kai jisai, būdamas kalėjime, jisai pareiškė, jog jisai pasisako už visokiojopą žodžio ir minties laisvės įreiškimą ir kad ši teisė yra e, universali ir ne, neliečiama. Ir vis dėlto joje yra abejojama jo šalyje užtikrinti tą minties ir žodžio laisvę, moterų e, teisų apsaugą, mažumų teisų apsaugą, piliečių teisės, kiekvieno piliečio teisės garantuoti. Tad Raif Badavė 2006 metais įkūrė interneto svetainę Laisvėjai Saudo Arabijos liberalai, kurioje buvo viešai diskutuojama politikos ir religijos temomis. Po poros metų vyriausybė jį privertė uždaryti šį e, internetinį formą. Tačiau jisai nepasidavė atvirkščiai. Jisai sugrįžo, e, kurdamas naują interneto e, forumą, tai yra Laisvą Saudo Arabijos liberalų tinklą, kuris vienijo 10 tūkstančių narių diskutavusių apie politiką ir religiją ir kai regione kilo e, arabų pavasaris e, šiame, šioje platformoje, šioje interneto svetainėje vyko labai aktyvios diskusijos šią temą. Ir jos uždarimas buvo didžiulis <clears throat> praradimas laisvės, e, laisvo žodžio skelbimo požiūrio jo šalyje. Jisai buvo su, suimtas, įkalintas ir uh, Jam buvo skirta pirmoji bausmės dalis 50 kirčių, kurį įvykdyta e, stebinčiam tam žmonių ir tarptautinė bendruomenė pasmerkė šį įvykį. Daugybė žmonių išėjo į gatves, pasinaudojo social, socialiniais tinklais kaip instrumentu pasmerkti tokį e, žingsnį, tokį Saudo Arabijos veiksmą. Dėl prastos badavis veikatos būklės tolesnis jos vykdymas buvo atidėtas Raif Badavi tapo simbolinė figūra ir įkvėpimu visiems, kurie pasisako ir kovoja už pagrindinės teisės ne tik tame regione, bet ir už jo ribų visame pasaulyje. Ir iš tiesų, Raif Badavi, šioje kovoje Raif Badavi nėra vienas. Jo e, advokatas Alpų Al-Kair taip pat buvo nuteistas e, daugybei metų kalėjimo, kadangi jisai e, savo darbę nuolat smerkia e, žmogaus teisų e, pažeidinėjimus. Taip pat e, e, aštuonių metų kalėjimui buvo, e, kalėjimo bausmė buvo skirta e, kitam jo e, kolegai taip pat jaunas poetas ir įvairių um, parodų kuratorius buvo pasmerktas e, mirties bausmiai. Tač, ir jam nebuvo e, skirt, jo, jo teismas nevyko sažiningai ir e, bešališkai. Ir šis veiksmas, vyriausybės veiksmas taip pat buvo pasmerktas visame pasaulyje. O štai pavyzdžiui, Ali Mohamed Al-Nimr buvo 21 metų, 21 metų e, asmuo, kuriam dar net nebuvo 18 metų, kai jis buvo suimtas dėl to, kad jisai dalyvavo demonstracijose Saudo Arabijoje ir jam buvo skirta mirties bausmi. Mes, mums kelia didžiulį susirūpinimą ir mes labai šokiruoti tuo, kad jisai, jo, ta mirties bausmė jam bus skirta artimiausiamis dienomis. Ir e, kaip e, padarėme Raif Badavį atveju, mes e, savo rezoliuciją paraginome Saudo Arabijos valdžią ir dar kartą tą pakartosime. kartosime išlaisvinti, paleisti ir atšaukti mirties bausmę Ali Mohamed Al-Nimrą. Tačiau Mėlyi kolegos, tai yra tik tai keletas iš daugybės atvejų, kuomet politiniai kaliniai yra nuolat žeminami, kankinami ir jiems skiriamos mirties bausmės. Mes raginame Saudo Arabijos valdžią atsisakyti tokio sistemiško e, žmonių e, persekiojimo ir laikytis savo įvairiausių tarptautinės teisės įsipareigojimų, pavyzdžiui, susitarimo dėl e, kankinimų E, kurią ši šalis ratifikavo, pavyzdžiui, bet kokios moterų diskriminacijos susitarimo. Tarptautinė bendruomenė ir Saudo Arabijos visuomenė turi teisę reikalauti iš Saudo Arabijos vyriausybės laikytis tų įsipareigojimų, kadangi ši šalis tapo Junktinių tautų žmogaus teisų tarybos nare ir buvo pabrėžiama, kad e, labai sudėtinga ir apgailėtina žmogaus teisų padėtis e, netitinka šios šalies įsipareigojimų. Tad vien šiais metais šioje šalyje buvo e, pasmerkta mirties bausmė ir nužudyta 150 žmonių. Ir reikia pasakyti, kad Saudo Arabijos visuomeniai reikia bendravimo, yra daugybė socialinių tinklų, kuriais naudojasi daugybė žmonių, tačiau jie yra nuolat cenzuruojami ir buvo uždaryta daugiau kaip 400 tūkstančių įvairių tinkl, tinklaraščių. Tačiau visa tarptautinė bendruomenė, ne tik tai Europos parlamentas, yra pasirengęs bendram dialogui tarp ES ir Saudo Arabijos E, kuris e, galėtų būti ir, ir toliau yra e, remiamas parlamentiniu lygmeniu ir turime tą dialogą ir toliau stiprinti ir raginti vykdyti reformas šalyje. Žinoma, buvo ir keletas ne, visai teigiamų poslinkių Saudo Arabijoje, pavyzdžiui, ministrų taryba pritarė įstatymui, dėl privačių e, bendruomenių, privačių organizacijų ir institucijų e, kūrimo. Ir taip pat tikimės, kad tai yra geras pirmasis žingsnis, kuris prisidės prie tolesnės e, padėties gerėjimo šioje šalyje, tačiau vis dar yra daugybė nerima keliamų, keliančių dalykų. Mes reikalaujame, kad Saudė Arabija atsisakytų bet kokios diskriminacijos ir taip pat pagaliau. At, pašalinti, sugriauti tą sistemą, kurioje, pagal kurią vyrai e, lemia moterų likimus šioje šalyje ir nurodinėja, ką joms daryti. Tai netitinka 21 amžiaus e, situacijos. Pone Haidar, ponios ir ponai, gerbėmiai svečiai. Teroras ir žmonės žeminantis veiksmai mums neužkirs kelio toliau kovoti už žmogaus teisės. Jokie ginklų susitarimai ar e, naftos priekybos susitarimai mūsų nesulaikys. Ir Raif Padavi pasakė, kad e, lais, žodžio laisvės, e, laisvė yra oras, apie kurie, kuriuo kiekvienas kvepuoja ir kurio negali nekvepuoti. Ponios ir ponai, man yra didžiulė garbė įteikti Sakarovo premiją už minties laisvę, įkurta Europos parlamento 2015 šiais metais poniai Ensaf Haidar. E, tai yra Raif Badavi ir jo, jo vardu poniai Ensaf Haidar, jo žmonai. ألف شكر لكم جميعا شكرا سيدي رئيس البرلمان Pane Europos parlamento pirmininkė, parlamento nariai, noriu Jums labai padėkoti. Man didžiulė garbė būti Jūsų tarpė. Tikrai būčiau džiaugusis, jeigu mano vyras būtų galėjęs šią premiją pats atsiimti, tačiau aš norėčiau, jeigu leisite, jūsų paprašyti pagerbti tylos minute visus tuos, kurie žuvo per teroristų išpolius e, Paryžiuje ir kitur. Tai būtų e, pats didžiausias mano vyro noras, kad jūs tylos minute pagerbtumėte šias aukas. ألف شكر لكم Ačiū. السيد رئيس البرلمان الأوروبي أيها السيد Pone Europos parlamento pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Aš stoviu prieš jūs ir galiu kalbėtis su, sakyti jums dabar, pasakyti jums, e, Europos tautų atstovams, kad e, labai didžiuojasi e, atstovaudama savo vyrui vienoje iš pačių didingiausių demokratijos institucijų pasaulyje. Noriu pacituoti savo vyro vieną straipsnį. Nuomonės minties laisvė yra viena iš svarbiausių laisvių, kuri verčia skatina mus dirbti. Visos tautos sugebėjo vystytis dėl savo mąstytojų, dėl jų minčių ir būtent visuomenių pasirinktas mąstymo būdas sukuria joms gerovę. Tarptautinė bendruomenė ir viso pasaulio teisininkų asociacija ragina arabų pasaulį reformuotis, užtikrinti mirties laisvę, nes kiekvienas žmogus, kiekviena gyva būtybė turi teisę galvoti, mąstyti, mylėti, nekesti, būti liberalu arba islamistu. Arabų mąstytojai, intelektualai, visuomet e, turėdavo e, kažkaip išsisukinėti, e, ieškoti įvairių sudėtingesnių būdų tam, kad galėtų savo mintis perteikti, nes mūsų arabų visuomenėse tiesiogiai pareikštus tokias mintis apie žodžio minties laisvę galėjo susilaukti kaltinimų šventvagystę. Todėl akivaizdu, kad e, arabų pasaulio mąstytojai ir visuomenė jų veikia e, labai nenaturaliomis sąlygomis. Ir e, jie visuomet turi mąstyti, kaip nebūti apkaltintiems tam tikrais e, nusikaltimais prieš e, bendrą oficialią nuomonę. Stebint e, situaciją arabų pasaulyje, Aiškiai e, matome, kad žmonės gyvena dabar teokratinio režimo sąlygomis. Arabų šalių visuomenėms yra toks e, nuolankumo religijai arba gyvenimo būdas paremtas, paremtas nuolankumu religijai yra primestas šiuo metu. pasitelkus e, e, religinės dogmas yra grasinama e, apsišvietusiems mąstytojams, todėl jie iš arabų pasaulio paprasčiausiai pasitraukia ir išvyksta į kitas šalis. Mano vyras savo tinklaraštyje rašė, kad religija pasitelkus yra siekiama įbauginti laisvus mąstytojus ir siekiama priversti juos meluoti. Raifas Badavi yra jaunas Saudo Arabijos pilietis, kuris kalėjime yra laikomas jau nuo 2012 metų, kuomet jis buvo apkaltintas atsimetimu nuo tikėjimo. Ir e, pirmiausias buvo nubaustas mirties bausme, o po to ta mirties bausmė buvo pakeista į 10 metų nelaisvės 300 tūkstančių dolerių baudos ir tūkstančių rimbo kirčių, kurie turėtų būti jam kiekvieną penktadienį suduodami po 50 kirčių po e, penktadienio pamaldų. Ir taip pat netgi e, praėjus dešimčiai metų po, nuo jo bausmės pabaigos jis dar e, jam būtų atimta teisė reikšti savo nuomonę kaip nors. Taigi kokie yra Raifo badaujai nusikaltimai. Tai yra vienintelis jo nusikaltimas yra siekis laisvai mąstyti ir reikšti savo nuomonę mano vyras ne, neprekiavo narkotikais, jis nebuvo nusikaltelis, nedalyvavo jokioje nusikalstamoje organizacijoje ir jis tikrai nenusipelnė šios baisios e, nuplakimo bausmė, bausmės. Mano vyras paprasčiausiai e, svajoja apie tokią savo šalį, tokį pasaulį, kuriame būtų pripažįstama skirtinga nuomonė. Ir jis tapo E, minties laisvės simbolių ne tik, Arabi, ne tik e, Saudo Arabijoje, tačiau ir visame pasaulyje. Raifas Badaujas yra taikus e, mąstytojas ir jis šiausiai nenori, kad jo šalis dabar gyventų barbariškumo ir religinio autoritarizmo sąlygomis, nuo kurių kenčia šiuo metu jo šalis. Tie 50 trimbo kirčių, kurie sulaukė viso pasaulio smerkiamos reakcijos Australijoje, Kanadoje, kitose pasaulio šalise žmonės sukyla išreikšdami savo paramą Raifui. Šiandien įteikiama premija yra įteikiama istoriškai svarbių momentu. Ir jūs, ponė pirmininkė, ją įteikdamas parodėte dar kartą savo drąsą. Mano vyras per šios metus gavo jau penkioliktąjį ab, penktąjį apdovanojimą. Ir jis yra pirmasis Sakarovo premijos laureatas iš Persų įlankos regiono. Pons ir ponai, noriu Jums padėkoti už suteiktą garbę ir galimybę pasakyti šią kalbą. Ja baigsiu pacituodama savo vyro žodžius. Tiems, kurie nori mūsų mirties, mes linkime gyvybės. E, tiems, kurie e, e, linki mums blogo, mes jiems linkime gero. Ačiū uždėmesi. liebe kolleginnen und kollegen! gerbiamieji kolegos turbūt visų jūsų vardu dar kartelį galėčiau padėkoti poniai haidar aš turėjau progą dar prieš tariant šią kalbą ilgai kalbėti su ponia haidar Ir turbūt jūs jaučiatės taip kaip ir aš. Pone Haidar pasakoja man apie savo tris vaikus. 12 metų mergaitė, berniukas 11 ir 8 metų mergaitė, kurios Kanadoje laukia savo tėčio. Pone Haidar man pasakė, kad ponas Badavy kiekvieną kartą su juo kalbėdamas telefonu užduoda tą patį klausimą. Ar manęs vaikai neužmiršta? Manau, kad visi galime suprasti ir suvokti ir pajusti, ką tai reiškia tėvui ir mamai, kuomet e, vaik, yra, jis yra priverstas užduoti tokį klausimą kiekvieną kartą kalbėdamas telefonu. Ir atsakymas visuomet būna, ne, vaikai tavęs neužmiršta, niekas tavęs neužmiršta ir neužmirš. Manau, kad mūsų ceremonija prisidės prie to, kad vaikai neužmirštų savo tėvo Mes kovosime už jį ir ponia Haidar, jums noriu pasakyti, ir kiekvienas šioje salėje žavisi jūsų didelę drąsą. Dėkoju už jūsų kalbą. Sveiki kolegos, dabar galime tęsti mūsų darbą. Ir dabar pagal 152 antrąjį paragrafą e, konsultacijų su kitomis politinėmis frakcijomis dabar mes norime pakei, pateikti pakeitimą mm, darbo tvarkiai. Ponus Valero e, dėl pranešimas dėl ginklo eksporto bus išimtas iš darbo tvarkės dėl Daitino taikos 20-mečio minėjimo. Jeigu nėra prieštaravimų, tai mes priėmėme domen šį pakeitimą. Dabar periname prie balsavimo. Turime tris pranešimus, pono Galtieri, dėl Europos bankų priežiūros institucijos pradedu balsavimą. Ar visi balsavote?